pranešimo sutar, dėl sutarties dėl ES veikimo nuostatų dėl stabilumo mechanizmo taikytino valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras dalinio keitimo. Pradedame e, rezoliucijos projekto svarstymą. Kaip žinau, abu pranešėjai paprašė žodžio. Dėl šio pranešimo buvo ilgai diskutuojama su taryba. Ar kolega Brok norėtų kalbėti, prašau. Pane pirmininkė, gerbiami kolegos, Europos stabilumo mechanizmas yra būtinas tam, kad ilgainiui būtų teisinės garantijos ir tokiu būdu galėtume užtikrinti solidumą su šalimis, kurios atsidūrė bėdoje, bus apsaugotas ir euras ir taip pat bus užtikrinta reikalinga biudžeto drausmė, lygiai taip pat bus kartu išsprendžiami ekonominio augimo klausimai. Na ir tai galima išspręsti tik tai per suderintą sutarties keitimo procedūrą dėl uh, to, kiek užtruktų normali procedūra ir tam, kad būtų išvengta referendumų valstybės narėse. Mes kaip parlamentas manome, kad tai neturėtų būti įprastinė procedūra. Na, iš pradžių buvo siūlyta, kad grinai buvo pasirinktas tarp valstybinis pasiūlymas, požiūris ir komisija ir parlamentas negalėjo suvaidinti čia jokio vaidmens. Ir dėrybų su komisija, Europos centrių bankų ir e, Europos vadovų tarybos e, dėrybų metu, taigi buvo kalbama apie e, patikrinimą sprendimų primą pagrindą. Tai nusprendėme, kai reikia siūlyti reglamentus tam, kad būtų išspręstas procedūriniai klausimai, mes nusprendėme, kam likščiau buvo pritarusi Europos finansų ministrų taryba. Na ir dabar per šią procedūrą ir parlamentas galės vaidinti tinkamą vaidmenį ir daryti įtaką. Taigi nebuvome patenkinti atspirties tašku, tačiau pasitelkus bendrijos institucijas, dabar manome, kad pribrendus laikui galėsime pasiekti rezultato dėka ir ieškoti bendrijos sprendimo. Ir todėl rekomenduojame um, pritarti šiam sutarties keitimui. Ir Konstitucinis reikalų komitetas pateikė savo nuomonę ir e, Eurogrupės e, ir e, pinigų komisaro rašto ir vadovų tarybos rašte lygiai, lygiai taip pat patvirtinta ta pati nuomonė. Aš manau, kad yra tinkamas pagrindas, kuris rodo, kad tikrai galime pritarti šiam pakeitimui, nes galėsime kartu apsaugoti eurą ir užtikrinti bendrus veiksmus. Ponas Galtieri. Man yra raporto, kai. Dėkuoju. Išlygos dėl sutarties ir dėl e, tarp vyriausybinio mechanizmo vis dar aktualios, tačiau mūsų nuomonė yra teigiama, kaip kad paaiškino ponas Brokas, ta tos darybos, kurios vyko su taryba, mm, galina mus pasiekti svarbių tikslų, ypač turint omenyje sąlygas dėl pagalbos, tai bus e, apibriešta bendro sprendimo procedūros kontekste. Todėl manau, kad turime teigiamai žiūrėti į šį pasiūlymą ir dėkuoju kolegoms, kurie prisidėjo prie šio rezultato. Man labai džiugu buvo dirbti su ponu Broku, buvo naudingi ir kitų kolegų patarimai, ponas Uzazičklūna taip pat nuveikė daug darbą ir frakcijų pirmininkams norėčiau padėkoti, kurie taip pat parėmė šį pasiūlymą. Norėčiau pasveikinti mūsų tarpę E, komisijos pirmininko pavaduotoją ir komisijos pirmininką už tai, kad esate mūsų, su mumis šiuo svarbiu momentu. Pradėkime balsuoti. Teikiu balsuoti dešimtąjį pakeitimą, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvyliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Tryliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimt septintasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Keturioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šešioliktasis ir dvidešimt aštuntasis identiškai balsuojame bendrai, kas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septynioliktasis pakeitimas už, prieš, susilaiko atmesta. 18 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 29 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Teikiami kompromisiniai pakeitimai 38, 39 ir 40 konstitucinio reikalų komiteto vardu. Šie pakeitimai pateikti pagal e, galiojančią tvarką yra išversti visas kalbas ir turėti galimybę su jais susipažinti. Nepaisant to, noriu paklausti, ar kas nors jums prieštarauja, niekas neprieštarauja, balsuojame dėl šių trijų kompromisinių pakeitimų 38, 39 ir 40. Balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Czy wszyscy głosowali? Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. 30 ir 19 pataisos atkrinta tokiu būdu. Dėl darbo tvarkos noriu pasisakyti. Neveikia mano balsavimo įranga. E... E, dziękuję kolego. Ačiū kolega. 400, ne, 63 vieta. Tuoj atsiūsime jums pagalbą. 20 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 31 pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 33 pakeitimas Ponas Baltieri atsijėmė šį pakeitimą, taigi dėl 33 pakeitimo nebalsuojame. 21 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 34 balsuojame vardiniu būdu, balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. atmesta. 22 pakeitimas, kas už, prieš susilaiko atmesta. 23 pakeitimas už, prieš susilaiko atmesta. 35 pakeitimas vardiniu būdu. Čia visi balsavali? Zamykam balsavanie. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame atmestas. 36 pakeitimas, taip pat vardinis balsavimas. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Atmesta. 32 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 32 pakeitimas, kas už, Pirmininkas atsiprašo, 24 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Pirmoji pataisa, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Kompromisinis pakeitimas numeris 37. Konstitucinio reikalų komitetas ją teikia. Noriu paklausti, ar kas nors norėtų pareikšti prieštaravimų. Niekas neprieštarauja. Balsuojame dėl šio kompromisinio pakeitimo numeris 37 balsuojame vardiniu būdu. Balsuoti pradedame. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. Trečiasis, kas už, prieš, susilaiko pritarta, ketvirtasis kas už, prieš, susilaiko atmesta, penktasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, šeštasis pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta, septintasis ir dvidešimt šeštasis identiški, balsuojame kartu, kas už, kas prieš, susilaiko atmesta. 25 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 8 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. 9 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko atmesta. Teikiu balsavimui. E, visą rezoliucijos projektą su pakeitimais. Balsuoti pradedame vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsuoti baigiame. Pritarta, sveikinu visus, kurie dalyvavo rengiant šį pranešimą. Naudodamėsi progą galime dabar per, pereiti prie kito darbo tokias punkto svarstymo. Prašau jūsų dėmesio dėl balsavimo. E, tiksliau pasisakymai dėl balsavimo motyvų e, bus e, galimybė rytoj po balsavimo bendrojo jums pareikšti savo balsavimą.